Good morning, dear colleagues. Let's start up. Labas rytas, kolegos, pradėkime darbą, nes ponė Manesku vėlavo dėl transporto grušių. Pradėkime nuo dešimto klausimo. Nes teritorinės socialinės ir ekonominės anglados siekis būtinosios konkurencingumo pasaulyje sąlygos. Ir suteikime žodį ponui Luhonui, pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad geras ženklas yra tai, kad e, skiriame daug dėmesio socialiniai, teritoriniai ir ekonominiai sanglaudai. Šiame pranešinėme aš ketinu atsakyti į klausimą kuris yra pranešimo projekto pavadinime. Tai yra reali teritorinė socialinė ir ekonominė sanglauda. Ar tai yra būtina iš ankstinė sąlyga pasauliniam konkurencingumui? Aš norėčiau uh, išsiaiškinti, kokios yra konkurencingumo ES augimo perspektyvos ir pabrėžti e, sanglaudos politikos vaidmenį manau, kad ES pasaulinė konkuren... pasaulinis konkurencingumas gali padidėti, jeigu vidaus politika būtų pritaikyta tam siekiui. Turime kelti klausimą, kaip padaryti ES konkurencingesnė pasaulyje ir kaip spręsti ekonominius klausimus, kurie iškyla mūsų piliečiams per kelis ateinančius metus taip pat turėsime susidurti su dideliais iššūkiais, ne vien tik tai krize. Tai yra prisitaikyti prie klimato, demografinių pokyčių taip pat ir klausimų susijusių su energetika. Ir visos šios temos yra atskleistos 20 metų strategijoje, kad galima būtų sumažinti šių iššūkių poveikį piliečiams reikia įsivaizduoti, kokį vaidmenį galėtų suvaidinti regionai ir kaip mes galėtume joms padėti. Taip pat, kad pasiektume 20 metų tikslus, turime suprasti, kad pradedame iš skirtingų startinių pozicijų įvairiose regionuose. Todėl turime numatyti realius tikslus, pagristus realią situaciją ir remiantis e, konsultacijomis su, su visomis suinteresuotomis šalimis, nepaisant nuo e, valdžios lygmens. Pranešime yra keturios dalis, kaip jūs tikriausiai matėte. Pirmoje dalyje aptariami bendri pasaulinio konkurencingumo aspektai antroje dalyje kalbama apie teritorinę sanglaudą ir Europos politikos poveikį šiai sryčiai. Trečioji dalis skirta poreikiai padidinti sanglaudos politikos poveikį, kad galima būtų pasiekti didesnį konkurencingumą. Ir paskutinioji ketvirtoji dalis aptaria laikotarpį po 2013 metų kiek tai susijęs su sanglaudos politika. Šis dokumentas parengtas padedant e, tam tikriems informaciniams šaltiniams, kurie išvardyti e, e, projekto pradžioje. Ekolinis, pasaulinis ekonomikos forumas yra labai svarbus informacijos šaltinius apie pasaulinį konkurencingumą. Mes taip pat laukiame komisijos regioninių konkurencingumo indekso, kuris yra pagristas tuo pačiu principu kaip ir pasaulinis konkurencingumo indeksas. EBPO pranešimas yra taip pat e, geras šaltinis rengiant e, šį pranešimą. Tačiau aš taip pat atsižvelgiau į tai, kad ne visos valstybės narės yra EBPO narės. Kad ES būtų konkurencinga pasauliniu mastu, ji turi būti stipri viduje ir didelis klausimas yra, kaip to pasiekti. Projekte pateikiami keli konkretus pasiūlymai. Trumpai kai kurios iš jų išdėstysiu. Visų pirma, turime, turime užtikrinti vienodą pragyvenimo lygį visiems ES piliečiams ir turime finansuoti regionus atitinkamai pagal jų poreikius ir bruožus, nes tuomet geriau galima panaudoti vietinį potencialą ir išteklius. Trečia, turime remti mokslinius tyrimus naujovės regioninių lygmenių. kad susilauktume rezultatų iš sanglaudos politikos, e, turime užtikrinti, kad e, Europos e, sanglaudos politika nežlugtų, nes tuomet ir nukenties konkurencingumas. Teritorinė sanglauda yra suprantama kaip bendras pagrindas visiems piliečiams. Tai yra, tai yra priemonės gauti galimybę pasinaudoti infrastruktūrą ir paslaugomis, e, atsižvelgiant į regioninius ypatumus ir tai turėtų būti sanglaudos politikos ateities pamatinis akmuo. Sanglaudos politika tai yra tas elementas, kuris gali prisidėti pasaulinio konkurencingumo prasme. Nuo 2006 metų komisija pradėjo struktūrinį dialogą E, su Kinija ir po to su Rusija. O sanglaudos politikos rezultatai turi būti maksimizuoti, tačiau klausimas yra, kaip tai padaryti. Pirmiausia, tai galėtume padaryti toliau supaprastinami gyvendinimo procedūras e, tiems projektams, kurie finansuojami iš struktūrinių ir sanglaudos fondų, gerindami kokybę. Tai yra daugiau dėmesio skirdami partnerystės principui ir didinami institucinius pajėgumus. Ir pagaliau tai galima padaryti išlaikydami, e, palaikydami BVP ir naudodami BVP kaip svarbiausia rodiklį paskirstant e, sanglaudos ir struktūrinius fondus. Didžiausi mūsų e, regionų iššūkiai yra sanglaudos politikos dalis. Ši politika yra vienas svarbiausių politikų per ateinantį ES plėtros laikotarpį. Kiekvienas regionas, aišku, skirtingai gali e, panaudoti ar reaguoti į šią politiką, tačiau pasiekmes bus bendros. Pavyzdžiui, klimato kaita. Su klimato kaita turime kovoti bendrai ir tam teritorinė sanglauda yra būtina tolesnis decentralizavimo procesas valstybės narėse gali suteikti galimybių regionams reaguoti į visus iššūkius, o administracinių pajėgumų stiprinimas leis regionams valdyti didesnį Europos lėšų dalį, taip suteikdami galimybę piliečiams pasinaudoti sanglaudos politikos vaisiais. galimybę naudotis infrastruktūra, įvairiausia infrastruktūra, socialinė, švietimo, mokslinio tyrimų, transporto, e, informacinių technologijų ir ryšių. Visą tai leis Europos piliečiams išnaudoti jų vystamąjį potencialą. E, tačiau vietinės tendencijos bus nulemtos konkrečios E, kiekvieno regiono situacijos. Ir taip galime susilaukti papildomos vertės, galime pagerinti vystimosi sąlygas, nes potencialas egzistuoja ir jį galima panaudoti piliečių labui. Tai galima padaryti e, susilaukiant greitesnio ar lėtesnio socialinio poveikio. Solidarumas ir ekonominis balansas, ekonominė pusiausvėra taip pat yra svarbus Europos vertybių elementai, kad galima būtų juos toliau skatinti ir remti. Mums reikia bendrų pastangų, e, kurios būtų išdėstytos per labai per ilgalaikę perspektyvą. Mėly kolegos, žinoma, yra galimybių pagerinti pranešimo projektą. Kaip žinote, pavadinimas ir atspindi labai plačią temą. Aš bandžiau pateikti keletą bendrų pastabų, o po to daugiau dėmesio skirti trims sritims. Ir tam patikiau tam tikrus pasiūlymus, kad būtų galima suteikti daugiau papildomos vertės Europos anglaudos politikai. Ir esu, aišku, atviras visiems papildymams, pastaboms dėl pranešimo projekto. Esu įstikinęs, kad šis dokumentas skirtas anglaudos politikai gali, gali nubrėžti aiškę kryptį ir tendenciją Europos vykdomai valdžiai, kad susilauktume pozityvios įtakos, kurią galėtume išnaudoti piliečių labui. Taigi aš e, laukiu jūsų pastabų ir pakeitimų. Ir tiek būtų įžangai. Ačiū. Okay, thank you very much. Labai ačiū. Dabar jau atėjo laikas diskusijai. Ponas Vanistelroj. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš ypač norėčiau padėkoti už tai, e, už ką jūs čia parašėte savo pranešimų projekte. Tačiau iš tikrųjų man tik pats pavadinimas nelabai toks suprantamas atrodo. Visa kita man puikiai tinka. Bet kokiu atveju reikia atsižvelgti į pranešimo kontekstą. Galbūt ten bus e, kokios e, papildomos informacijos, ką mes galime dar nuveikti pasaulinėje konkurencinėje kovoje. Kaip jau pranešėjas pasakė, galbūt reikėtų dar papildyti šį pranešimo projektą. Ir aš mielai prisidėsiu prie šitų papildymų, pateiksiu savo pakeitimų ir pastabų. Pavyzdžiui, tie dokumentai, e, kuriuos parengė Europos komisija, aš manau, kad tai buvo 2006 metais, jeigu teisingai prisimenu. Tuomet e, Suomijos ministras pirmininkas dar kartą bandė išsiaiškinti, kur yra Europos stiprybės, e, kokiose ekonomikos šakose Europa yra lyderė, e, būtent e, siekiant pabrėžti, kad tos ekonomikos šakos yra taip pat pasaulinėje konkurencinėje kovoje. Mm. Ir aš manau, kad mes galėtume į tai atsižvelgti ir peržvelgti atitinkamus dokumentus. Antras dalykas, e, man norėtųsi, kad vis dėlto būtų daugiau atkreipta dėmesio į pagrindinį veiksnį, tai yra žmogų. Mes žinome, kad ES gyventojų skaičius mažėja. Konkurencinėje kovoje ateityje tai gali būti tam tikras, mm, nežinau, mums trūkumas. Nes Kinijoje per vienerius metus daug daugiau inžinierių yra e, parengiama negu per dešimt metų parengiama Europoje. Tai yra toks reiškinys, į kurį verta atkreipti dėmesį. Ir manau, kad mes turėtume atsižvelgti šios dalykus, ypač e, takydami Lisabonos strategiją arba regioninės politikos programas. Nes taip mes užtikrinsime savo ateitį. Mūsų sanglaudos politika turėtų būti papildyta šiuo aspektu. Dar kitas dalykas, e, čia yra tam tikri paraginimai nuo 2013 metų tam tikrų veiksmų imtis Ir e, čia aš e, kalbu apie tuos paskatinimus, paraginimus, rekomendacijas, e, kurie yra taikomi regioniniai politikai visai Europai. Tai yra toms, tiems regionams, kurie priklauso antrojo tikslo regionams. Ir remiantis sugaupta patirtimi, reikėtų panagrinėti, kągi mes galėtume nuveikti šiuose regionuose, žinoma, pasikonsultuodami su komisija, kad galėtume keistis pažangiaja patirtimi Vakar mes jau parengimojo grupėje jau truputį diskutavome apie sanglaudos politikos ateitį ir e, rengėme, dailinome tekstą, kuris bus pateiktas vėliau. Tai būtent sanglaudos politikos ateitis, kurį mes pateiksime frakcijai e, ir kurį mes turime parengti šiame komitete. Ir paskutinis skyrius dar. Aš esu pasiryžęs prisidėti tobulinant tekstą, kad mes tikslesnius akcentus sudėliotume rekomendacijose. Dabar šitą mm, pavadinimas angliškame tekste sinė kuo non parašyta, tai yra būtinos konkurencingumo pasaulyje sąlyga. Mes turėtume vis dėlto pažvelgti truputį plačiau. Aš manau, kad Europa tai yra mes, Europos Sąjunga, esame vienas dalykas, tačiau e, aplinkui ir keičia situacija. EBPO pranešimai irgi tai įrodo. Dėkiu. Frau Schröder, bitte schön. Ja, vielen Dank. Um... Ähm, Pane Schröder, ačiū. Aš e, kalbu Žano Polio Pisui vardu. Jisai, e, kaip pasakė, ateis truputį vėliau, nes mane, kad šitas pranešimas bus pristatomas truputį vėliau, 10 valandą. E, Ir jisai e, parašė tokias pastabas. Pirmas dalykas, kurį jisai e, konstatavo, šitas pranešimas yra skirtas labiausiai infrastruktūrai, kaip priemoniai e, kovoti konkurencinėje aplinkoje. Aš manau, kad tai yra truputį per mažai. Ir ponas Nisilrojus iš tikrųjų yra visiškai teisus. E, mes e, kalbėdami 2020 metų Europos analizę ir Baroso e, pranešimą, turėtume nustatyti, kad šitas pranešimas turėtų būti išsamesnis ir platesnis. Kalbant visų pirma apie mokslinius tyrimus, naujoves, nes tai yra svarbiausias variklis konkurencinėje kovoje. Be to, mes kalbame ir apie mm, investicijas kaip e, ekonomikos tvarios plėtros garantą. Ir e, visų pirma, mes e, turime pasiūlyti tokius produktus, kurie turi didžiausią galimybę pasaulinėje rinkoje, kad, juos, kad jų būtų jų poreikis. Mes manome, kad e, plėtros ir naujovių ir e, tokių produktų, naujoviškų produktų tvarumas yra svarbiausias dalykas, nes juos gamina sukūriamas darbo vietos ir būtent čia sąjungos politika gali įsikišti, nes ir regionuose, kurie yra nuošalesni, atokesni, kurie neturi tokį didelį ryšį su centru, būtų galima plėtoti ekonomiką. O Tai visai nepaminėta. Dabar šeštas punktas. Čia, čia mes iš tikrųjų e, daugia pakopis valdymas mums yra visiškai priimtinas, tai yra puikiai galimybė skatinti ekonominę plėtrą ir konkurencingumą. Tačiau aštuntame punkte siūloma, kad būtų sudaryta sutartis tarp e, komisijos, valstybių narių ir regionų Tačiau 2002 metais mes tai jau buvome nustatę, kad būtina tokia sutartis, bet, bet šitą idėją nebuvo įgyvendinta. Ir kodėl jinai nebuvo įgyvendinta? Šitą, šitą priemonę neveikia. Ir čia dar vyksta analizė, kodėlgi neveikia šitą priemonę. Tai 11 punktas. Čia labai gildamasi į tai, ką mes jau diskutavome, kalbant apie uh, darbo grupę, tai būtent dėl BVP, Aš manau, kad e, tai yra pakankamai sudėtingi klausimai ir aš manau, kad palikime tokį tekstą, koks jis yra, nes kol kas iki šiol diskutuojame dar dėl BVP. Mes, žinoma, pateiksime savo e, pakeitimus, nes mes esame įsitikinę, kad būtina derinti BVP kaip kriterijų ir kitus e, rodiklius, nes būtent taip tai galime paskatinti kurti geresnę regioninę politiką. Ir e, man atrodo, kad mes pasiliksime prie ankstesnių kriterijų ir pateiksime patikimus šio, e, šio klausimo. Herzlichen Dank, Frau Krelke, bitte schön. Ačiū, ponė Šrūder. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, man buvo labai smalsu skaityti šitą pranešimą, nes iš tikrųjų negalėjau net įsivaizduoti, ką ten galima parašyti. Man iš tikrųjų Labai įdomu e, skaityti šitą tekstą ir e, pranešėjo mintis, tačiau man norėtųsi, kad galbūt e, kurie, kuriame nors punkte arba galbūt penktoje dalyje būtų paaiškinta, nes aš manau, kad tai yra svarbu mūsų diskusijai, kurią mes tęsime artimiausius mėnesius, kodėl sanglauda Europos Sąjungoje gali prisidėti prie konkurencingumo didinimo. Žinoma, e, mes turime e, stiprias valstybės norės, e, metropolijas, mes turime didelės įmonės. To užtenka, sakykime, kad mes būsime konkurencingi, tačiau yra, yra dar ir kitų dalykų, kurie yra susiję labiau su regionais. Ir todėl pranešime galbūt reikėtų pabrėžti, ką mums reikia sąjungos politikos ir kaip jinai gali prisidėti prie konkurencingumo didinimo. Ir iš tiesų, man trūksta dar vieno dalyko tai yra tos e, srities, kuris susijęs su tvaria plėtra. Reikia paaiškinti, kad ekonominė plėtra neužtikrins dar mūsų konkurencingumo. Ir mums reikia e, tam tikros bendros plėtros, kuri būtų tvari ir užtikrintų ilgalaikį mūsų konkurencingumą. Bet kokiu atveju mes galime susėsti kartu su pranešėju ir aptarti kaip e, mes įtrauktume šitokią nuostatą į pranešimą. Manau, kad e, pranešimas yra labai svarbus, e, kalbant apie tai, ką mes aptarėme su, tikliau, ir ką mes aptarsime su komisija rūdienį. Dank, Herr Piper. Uh, excuse me, excuse me. Uh, Mrs. Manescu has the floor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să-l felicit. Manescu. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegai Luhan ir pasveikinti jį parengus tokį pranešimą, nes aš manau, kad sanglaudos politika ir konkurencingumas yra du esminiai elementai prisidedantis prie Europos sutvirtinimo. Be abejonės konkurencingumo negali būti be sanglaudos politikos. Todėl aš manau, kad šiame pranešime reikėtų pasiūlyti labai konkrečių sprendimų ir pateikti labai aiškių gairių apibrėžiančių valstybių narių ir Europos komisijos atsakomybę. Grįžtų prie paties teksto. Be abejo, sanglaudos politika remia plėtrą ir vystimosi politiką. Be to, ji turi poveikio regionų e, padėčiai. Tačiau aš manau, kad regionų problemas reikia spręsti integruotai. Todėl tokia integravimo koncepcija taip pat turėtų būti tekste paminėta ir išplėtota. Taip pat aš pastebėjau, kad projekte yra kalbama apie infrastruktūros santykį su konkurencingumu. Be abejo, nes infrastruktūra yra svarbus faktorius, tačiau tai nėra vienintelis svarbus faktorius. Manau, kad taip pat reikėtų atsižvelgti į kitus tokio pobūdžio veiksnius, įskaitant e, augimą ūkio ir užimtumo didinimą. Ir tai turėtų būti vertinta e, atsižvelgiant į regionų veiklą ir Europos fondų galimybės e, tuose regionuose. Bet to šiame pranešime mes paminime, kaip svarbu yra plėtoti Europos regionų verslingumą. Džiaugiuosi, kad tekste yra paminėta, jog reikia skatinti e, verslingumą e, regionuose ir vietos lygių ir kurti konkurencingumą tarp regionų. Manau, kad būtų naudinga pabrėžti, kokį svarbų vaidmenį atlieka bandomieji projektai, kurie leidžia prisitaikyti prie naujų išbandymų. Be to, e, turime suprasti, kad svarbu tokiems projektams rasti reikalingus finansavimo šaltinius. Aš tiek noriu pasakyti. Ačiū. Labai ačiū. Ponas Piper. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Ačiū, panė pirmininkė. Mane įtikino šitas pranešimas. Aš manau, e, kad čia yra puikus pavyzdys, kad pranešėjas iš naujos valstybės narės gali pateikti e, tokią informaciją, kuri aiškiai suformuoluota ir kur atsižvelgiama praktiškai į jo patirtį. Ir aš norėčiau e, kolegoms pasakyti, kad be infrastruktūros, be energetikos, be E, ryšių, infrastruktūros, be gatvių, nevyks jokia regiono plėtra. Tačiau e, mes vis dėlto matome, kad ES regioninė plėtra ir nevyksta. Žinoma, reikia atsižvelgti į ekologiją, į, į projekt, projektuojant visą tą atsižvelgti į aplinką ir kitus veiksnius. Tačiau bet kokiu atveju mes turime čia įtraukti į savo pranešimą E, ir tam tikras rekomendacijas. O kalbant apie veiksnius, e, e, iš tiesų dabar kalbant apie tos kriterijus, kuriuos jūs norėtumėt pateikti, tai yra iš esmės tik tai idėjos svajonės. Mes galime remtis tik tai bedrų vidaus produktų. Mes negalime pritraukti kitų veiksnių, analizuodami regiono pajėgumą Nes e, kitų atveju mes e, tiesiog turėsime per daug veiksnių ir bus labai sudėtinga palyginti vieną regioną su kitu ir, ir e, sukurti tokią regioninę politiką, kuri norėtų subalansuoti regionų išsivystymą. Dabar aš norėčiau užduoti klausimą pranešėjui. Šitie, pavyzdžiui, finansavimas regionams kokiu lygmeniu turėtume reaguoti į tą finansavimą. Kasgi turėtų pasimti atsakomybę e, turinio arba finansinio e, požiūrių, kasgi, e, kasgi naudosis tais pinigais, kas atsakingas už jų leidimą, už jų panaudojimą. Man atrodo, dar kitas dalykas yra, kad mes turėtume pritarti labiau tokiai tokia priemoniai, kuri, kaip ponia Maneska jau pasakė, tai yra sertifikavimas administravimo. Tai būtent, kad būtų e, e, tam tikra administracija, kuria būtų pasitikima ir kuri atliktų būtent tokias e, valdysenos ir priežiūros funkcijas. Ačiū. Ir paskutinė kalbėtoja, ponia Liuka Lukaševska. Lukaševska bardzo. Ja mam takie trzy e, uwagi czy spostrzeżenia tutaj. Mm, Labai ačiū. Tris pastabas norėčiau išsakyti. Daugelis jūsų kalbėjote apie regionų ES konkurencingumą. Tačiau aš manau, kad turime daugiausia galvoti apie pasaulinį konkurencingumą, visos ES konkurencingumą pasaulio arenoje. Turėtume galimybę konkuruoti, prilyginti pozityviai konkurencijai. Aš suprantu, kad ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda yra gyvybiškai svarbios. Aš sveikinu poną Luhan e, parengus tokį pranešimą ir pasirinkus tokį požiūrį. Kaip anksčiau kalbėjusiai minėjo, naujųjų valstybių nariai dažnai e, viską vertina iš kitokios perspektyvos. Jeigu mes pagalvotume apie ES regionų vidaus konkurencingumą, tai padarytume gana įdomių išvadų. Nefinansuodami infrastruktūros projektų, mes pasmerksime naujasias dešimt ES valstybių narių e, amžinam atsilikimui. Jeigu akcentuosime tvarę plėtrą, mes negalėsime pasiekti visapusiško konkurencingumo. Tačiau sutinku su tais kolegomis, kurie sakė, kad reikia investuoti į novatoriškus ekonomikos e, sektorius. Nes bendrai ES reikia daugiau investicijų į inovacijas. Aš taip pat sutinku su ponu Van Nistelrooy, nes e, egzistuoja labai dideliai skirtumai tarp e, jaunų žmonių e, aukštojo mokslo pasirinkimų ES ir kitose pasaulio dalyse, ypač Kinijoje. Ačiū. Ačiū, ponas Matelakas irgi noriu pasakyti. Nule prešadinte, uh, e, sigur. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau šitą pridurti, tikiuosi nepakartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Tačiau visų pirma noriu pasveikinti poną Luhan su tokiu ryštingu e, veikimo būdu ir e, susidorojimu su tokiu rimtu klausimu, kokia bus sanglodos politikos e, rolė ateities ES politikoje. Manau, kad e, mes turėtume jokių būdų nedaryti klaidos ir nesumažinti optimaliai sanglaudos politikos vaidmens. Tai yra istorinis principas, nesgi sanglaudos politika iš esmės yra skirta tam, kad būtų atsikratyta disbalanso ES viduje tarp skirtingų regionų. Ponas Luhan, kaip ir aš, yra iš tos ES valstybės narės, kurioje e, regionų politikos rytyje dar yra daug ką nuveikti. Infrastruktūros atliekamas vaidmuo taip pat yra labai svarbus. Aš sutinku su ponu Luhanu ir ypač turiu galvoje transporto infrastruktūrą, kuri kelia didžiulį galvos skausmą rytinėms valstybėms narėms. Aš galėčiau karčiai pajokauti ir pasakyti, kad vienintelė transporto priemonė, kuri tokiu pat greičiu juda vakarų ir rytų Europoje, yra lėktuvai. Nes kitaip, vairuojant, vidutinis greitis e, mažės einant į rytus. Todėl kaip rytinės valstybės narės atstovas, aš galiu tik išreikšti vilti, kad sanglaudos politika išlaikys savo vaidmenį ir bus sumažinti tie išsivystimo skirtumai, e, apie kuriuos šiandien kalbame. Pranešime kalbama ir apie kitą svarbę temą, tai yra administracinės naštos sumažinimas valdant fondus. Kadangi vis dažniau ir dažniau kalbame apie atvejus, kai regionai ar net valstybės atsisako naudoti Europos fondus būtent dėl to, kad yra sukurta per didelė biurokratinė našta. Galiu pateikti neseną vieno Prancūzijos regiono pavyzdį. Manau, kad mums yra labai svarbu rasti veiksmingų sprendimų, kad e, būtų dar lengviau kandidatams, e, norintiems gauti tuos fondus, juos gauti. Pranešime kalbama ir apie regionų įvairovę bei poten, teritorinio potencialo plėtrą. Manau, kad e, čia turime daug vertingų išteklių, kuriuos e, dar turime naud, pradėti naudoti. Baigdamas dar kartą noriu pasakyti, kad tikrai džiaugiuosi pranešėjo e, požiūrių į sanglaudos politiką. Ir be to, aš e, pritariu jo nuomoniai, kad reikia kovoti su skirtumais tarp skirtingų Europos regionų. Europa turi tapti nuoseklesnė, vienodesnė, jeigu norime tapti ir pasaulinė lyderė. Much, the... Ačiū, kadangi nieko iš komisijos nėra. Norėčiau suteikti žodį ponui Luhanui, kad jis atsakytų į pareikštus pastebėjimus. Ačiū, pirmininkė kolegos. Aš esu įsitikinęs, kad kartu mes galime parengti aukštos kokybės pranešimą apie sanglaudos politikos ateitį. Labai ačiū už visas pastabas, kurios buvo konstruktyvios ir būtinos tam, kad šį pranešimą būtų galima paversti naudingu, veiksminga, naudinga veiksminga priemonė. Noriu išsakyti keletą pastebėjimų. Visų pirma, dėl pavadinimo. Žinoma, pavadinimas gal šiek tiek ir sudėtingas, ilgas ir atspindi labai plačią temą. Ir paskaitinamas, skaitinamas negali suvokti, ko tikėtis. Ponas Panistelrojas norėtų išvysti konkretesnių pasiūlymų dėl to, kaip reikia mobilizuoti mūsų pajėgas globalių mastų. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad mes turėtume šiame pranešime išdėstyti, ką ES turėtų padaryti, kad taptų konkurencingesnė pasauliniu mastu. O ponas Matula sakė, kad visų pirma turime būti, visų pirma turime išvalyti savo kiemą, kad galėtume priimti tą pasaulinę ekonominę ir socialinę konkurenciją. O tai padaryti galėsime, jeigu sukaupsime, paversime mūsų ekonomiką į žinių ekonomiką, investuosime į infrastruktūrą, jeigu remsime pastangas kurti e, vienodesnę ir sažingesnę darbo rinką europinių lygių. Tačiau jeigu norime e, konkuruoti su Kinija, Indija, kaip sakė ponas Panis Karojus, Kinija per metus, e, atsiprašau, Indija per metus parengė daugiau inžinierių negu mes per dešimt metų. Tai tiesa. Tai gerai, ką, ta, ką tuomet mes turėtume daryti. Mes turime 500 milijonų gyventojų per pus mažiau negu Indijoje. Taigi, ką mes galime padaryti, kad e, neatsiliktume nuo jų. Jie taip pat nemiega ant laurų. Jie vystosi toliau ir galbūt po 10-15 metų jie diktuos vystimosi sąlygas pasauliui ir Europai. Todėl aš manau, kad europinis lygmuo yra labai svarbus, kovojant su skirtumais tarp regionų kalbame apie konvergencijos regionus, ar tai mums patinka ar ne, turime pripažinti, kad tikslai iškelti ypač naujosiams valstybės narėms palyginti su tikslais vakarų valstybėms nėra tokie patys, jie yra skirtingi, kadangi mūsų išsivystymo lygmuo skiriasi. Ir kai kalbame apie ES plėtrą, tuomet iš karto pridurime, kad ši plėtra yra pagrįsta vertybėmis. Na, dabar kalbame apie ekonominį konkurencingumą, jo galima pasiekti rinkos plėtros ir mokslinių tyrimų dėka. Taigi turime kurti geresnius automobilius, geresnius variklius ir taip toliau. Aš nesu įsitikinęs, kad tai pasaulyniu mastu padidins automobilių pardavimą tai nebūtinai mums padės e, būti konkurencingesniems. E, nuo 2004 metų ES išsiplėtė, išsiplėtė 12 e, šalių, bandome sukurti bendrą rinką, bandome kurti bendrus planus, kaip padidinti konkurencingumą. Ir tai turi savo gerųjų ir nelabai gerų pusių. Na, o dabar Lisabono sutartis sako, kad mes turime žvelgti toliau negu ES sienos. Turime rūpintis ne tik konkurencingumu ES, taip pat turime e, stengtis e, būti konkurencingi ir už ES ribų. Taigi, tai didžiausias pokytis. Na, o dėl to, kad infrastruktūra taptų svarbiausių, infrastruktūros plėtra taptų centriniu šio pranešimo elementu, tai, na, aišku, jeigu neturi infrastruktūros, telekomunikacijų, transporto, energetikos e, e, infrastruktūros, jeigu neturi infrastruktūros sanglaudos, tai nėra sanglaudos politikos. Taigi, pirmiausia, turėtume spręsti šias problemas, kad taptume konkurencingi pasauliniu mastu. kalbėsime apie santykius tarp regionų, nacionalinių vyriausybių ir europinio ligmens. Visi sakome, kad Europa 20 metais bus regionų Europa. Tai matome tokiose šalyse kaip Junktinė karalystė, Prancūzijoje, Vokietijoje. Lėšos paskirstamas pagal regioninės plėtros planus. Dėl jų daromasi su komisija. Ir manau, kad tokiu būdų ir galime sumažinti biurokratijos kiekį, galime sutrumpinti įgyvendinimo laikotarpius e, projektams ir tiesiogiai prisidėti prie aukštesnio išsivystimo ligmens. Be to, mano nuomonė, mes čia sėdėdami biurose Bruselėje ar kas nors e, sėdamas vyriausybės kabinete neįsivaizduoja taip gerai regiono potencialo kaip patys regiono atstovai. Ir tai ir yra pasakyta pranešme. Jeigu mes nustatome, kad konkretus regionas turi konkretų potencialą, turime ir jį ir plėtoti. Ir tuomet rezultatai bus geresni. Pavyzdžiui, visi žinome, kad Vokietija yra Vokietijoje gaminami puikus automobiliai, tai paremkime Vokietijos automobilių gamintojus. Žinome, kad rytų Europai reikia plėtoti infrastruktūrą, todėl ir turime skirti daugiau dėmesio uh, infrastruktūros plėtrai. Tačiau bendras tikslas turi naujų darbo vietų ir kūrimas ir konkurencingumo didinimas. Pone Krell sakė, uh, vokiškai e, kalbėjo apie tvarumą. Tai aišku, kad sanglauda yra ilgalaikis dalykas. Turime vengti trumpalaikiškumo. Todėl pranešime bent keletą kartų yra minimas testinumas. Kalbame apie testinumą kai kalbam apie ES valstybių narių tikslus ir ES tikslus. Yra tam tikra finansavimo struktūra europinių lygmenių. Projektai, kurie turi pozityvų poveikį, turėtų būti testiniai. Aš kalbu apie ekonominius ir ekonominę ir socialinę naudą. Taigi šiame pranešime reikėtų daug dėmesio skirti e, Europos, fondų, Europos lėšų paskirstimui po 2013 metų, kaip tai bus daroma. Todėl aš siūlau, kad bendrasis vidaus produktas būtų vienas iš elementų. Regioninis specifiškumas būtų antrasis kriterijus. Taip pat ir būtinybė kurti darbo vietas ilgalaikį ir trumpalaikėje perspektyvoje. Didesnių projektų, bandomųjų projektų skatinimas. Na, žinoma, jeigu norime didelio ekonominio poveikio, tai reikia turėti drąsos vykdyti didelius projektus. Mano pranešime, aišku, apie tai nepateikiamas atsakymas tokiam klausimui, tačiau klausimas yra, kas turėtų turėti atsakomybę už tokius projektus, ar nacionalinės vyriausybės, ar ES institucijos. Ar galime mes daryti poveikį ir nukreipti tokiems, tokiams tendencijoms daugiau skiriant dėmesio sanglaudos politikai. Padiskutuokime apie tai ir galbūt rasime atsakymą į šį klausimą. Na, o kai dėl skat... verslumo dvasios skatinimo, tai manau, kad tai yra labai svarbus aspektas. Nes, tarkime, jei turime gerai veikiančią nacionalinę ar regioninę administraciją, jei atitinkami ekonominiai veiksmai neįtraukiami į šią sritį. Nes, pavyzdžiui, viena gera bendrovė ar dešimt bendrovių regione gali nulemti regiono specifiškumą ir tai gali suteikti pozityvę įtaką, jeigu mes e, juos stimuliuosime. Noriu padėkoti ponai Piperiui už jo išdėstę nuomonę, nors e, jis ir yra ir iš vakarų Europos valstybės su puikia infrastruktūra, Jam noriu padėkoti dėl to, kad jis pripažįsta poreikį siekti balanso. Jis pripažįsta poreikį siekti vienodos infrastruktūros, vienodo linkmens infrastruktūros, kad galėtume būti konkurencingesni. Tai aišku yra būtina. Kalbu remdamasis savo patirtimi. Esu dirbęs Vokietijos bendroviai, kuri vienu metu domėjęs investicijų galimybėmis. Jie parengė 30 kriterijų sąrašą ir pagal juos bandė išrinkti savo investicijų tikslą. Po to pas, parengė 20 kriterijų sąrašą, rinkdamėsi konkretų miestą, kuriame galėtų investuoti. Vienas iš kriterijų buvo infrastruktūra. turėjome, parengėme trijų vietų sąrašą ir galtinis laimėtojas buvo vieta, kurioje buvo geriausia infrastruktūra. Nors galbūt ji buvo mažiau konkurencinga kitai, kitomis prasmenėmis, tačiau infrastruktūra buvo svarbiausias kriterijus. Ir tas konkretus miestas susilaukė daugiau kaip 300 milijonų eurų investicijų per du metus. Na, aišku, o tų investicijų neteko kiti du miestai, nes jų infrastruktūra nebuvo pakankamai gera. Šis pavyzdys galbūt jums gali padėti geriau suprasti, kodėl aš taip smarkiai pabrėžiu infrastruktūros svarbą. Nes tai yra puikia galimybė regionui ir to regiono žmonėms. kas turėtų būti atsakingas už investicijas. Na, aš turiu savo nuomonę, savo viziją. Turime sąžininkai pasakyti, kad mes visi esame tam tikros politinės sistemos rezultatas. Ir jeigu palyginsime ES administracinės ir politinės sistemas, pamatysime, kad yra didžiulių skirtumų. Ar tai mums patiktų ar ne. Ar norime tai sieti su diskusija apie sanglaudos politiką yra kitas klausimas. Tačiau politinė sistema numato, kad kas ketverius metus viena vyriausybė baigia darbą išrenkama kita vyriausybė. Daugelis šių fondų yra valdomi įgyvendinimo valdymo institucijų ir tam tikro regiono politinė spalva gali skirtis nuo kito regiono. Ir jeigu lėšas susijęsime su politiniais pokyčiais, tai rezultatas bus tas, kad kai kurie regionai galbūt gaus mažiau lėšų, nes, nes jų politinė spalva nėra tokia, kokios reikia. Taigi, jeigu nematysime atsakomybės už tai, už, už bendras e, e, regioninės investicijas pagal nacionalinius vystimosi planus patvirtintus ES lygmenių, negalėsime išvengti tokio pavojaus, kad bus, na, nebus pusiausvėros. Tačiau jeigu užtikrinsime tokią pusiausvyrą, mes užtikrinsime, kad politiniai administraciniai veiksniai nedarys neigiamo poveikio tam, kaip paskirstomi pinigai. Nes juk gali kilti situacijų, kai, pavyzdžiui, vietiniai lyderiai yra silpnesni arba nepasižymiai didelę iniciatyvą, ar nėra kompetentingi tam tikroje srityje, tai ar dėl to turime leisti tam tikram regionui kentėti. Aš matau, kad, manau, kad kompetencija ir atsakomybė turėtų būti labai aiškiai. Ir, e, tam tikra linija - regionas, nacionalinė vyriausybė, komisija. Todėl aš ir siūlau renkti strateginius regioninius plėtros planus. Dėl šių planų reikėtų dėrėtis Europinių lygių. Ir tuomet ES labai aiškiai įsivaizduotų vystimosi tendencijas viso Euro, Europos Sąjungoje ir tuomet pagal aiškius kriterijus galėtume remti ekonominę ir socialinę sanglaudą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumo didinimą. Tai mums leistų tapti galingesniems ekonominė prasme greičiau. Ir galėsime e, konkuruoti su Kinija, Indija, Rusija, turėdami geresnių ekonominių ginklų. Konkurencingumas turi būti smarkiau pabrėžtas šiame pranešime. Tai buvo paminėta išsakant pastabas, aš visiškai tam pritariu. Aš esu, turiu ekonomisto išsilavinimą ir aišku galiu pritarti šią idėją, nes konkurencingumas veda prie darbo vietų kūrimo. Ir jeigu konkurenc, regionus ir privačius e, verslininkus priversime konkuruoti, tai ir bus kuriamas darbo vietos. E, sanglaudos politikai turi atitekti tinkama vieta. Šiuo aspektu e, sanglaudos politika turi puikią istoriją ir turi potencialą vystytis toliau, jeigu taikysime griežtus kriterijus, jeigu atsižvelgsime į silpnasias ir stipresias regiono ir valstybės narės pusės, jeigu nu, matysime labai aiškius tikslus. Tai yra priimti didžiųjų valstybių, pasaulio valstybių ekonominius iššūkius, tai yra jungtinių valstybių, Kinijos, Indijos iššūkį. Ir turime remtis tą mintimį, kad to turime pasiekti kaip galima greičiau. Taigi, lauksiu jūsų tolesnių pastabų ir pakeitimų. Esu įstikinęs, kad susilauksime konstruktyvios diskusijos, kai kalbėsime apie pakeitimus. Ir noriu padėkoti už išsakytas mintis dabar. Ačiū. Labai ačiū. Mes Jūs jau pasakėte, kad esate pasirengęs priimti pakeitimus. Aš tik pranešiu, kad pakeitimus galima teikti iki birželio 8 dienos 12 valandos kad galėtume regionų komiteto posėdėje Liepos 13 dieną balsuoti, o plenarinėme posėdėje per antrą rugsėjo sesiją. Toliau devintas darbo atvarkės punktas, kuris yra susijęs su geru ES regionės politikos valdymu, Europos komisijos pagalbos ir kontrolės procedūros. Pone pranešėja, pone Manesku, prašom žodis jums. Sumės, domnule prešedinte. Uh, în primul rând, uh, aș dori să le mulțumesc uh, tuturor colegilor. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms, kurie, su kuriais aš susitikau ir su kuriais tariausi rengdama šį pranešimą. Be to, Aš tariausi su savivaldybių asociacijomis, ES e, mažomis ir vidutinis įniomis, regionų komitetų, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetų. Noriu visiems padėkoti. Aš galiu Jūs patikinti, kad į visą tai atsižvelgsime ir stengsiuosi įtraukti kuo daugiau Jūsų pasiūlymų į šį pranešimą. O dabar grįžtu prie pranešimo projekto. Aš jau anksčiau sakiau, kad veiksmingas Europos politikos įgyventinimas priklauso labai didelė dalimi nuo to, kaip ta politika yra e, suformuojama. Be to, tai priklauso nuo vietos regionų įgyvendinimo gebėjimų. Daugelygis valdymas yra labai svarbus sanglaudos politikos elementas ir vietos ir regionų valdžių aktyvus dalyvavimas, valdžios aktyvus dalyvavimas net ir prieš priimant teisės aktus jau yra labai svarbus. Be bejonės lygiai taip pat svarbu yra išanalizuoti e, bendro valdymo galimybės ir pagalvoti apie skirtingų e, valdymo lygmenų e, lygmenims tenkančią atsakomybės naštą. Vietos ir regionų administracijos dalyvavimas dar prieš priimant teisės aktus yra labai svarbus, nes būtent tas lygmuo geriausiai žino, kokia yra padėtis vietoje ir tai užtikrina, kad vėliau bus pasiekti geri politikos rezultatai. O dėl horizontaliųjų ir vertikaliųjų daugiasluoksnio valdymo aspektų, galėčiau pasakyti, kad skirtingų e, administracijos lygmenų bendradarbiavimas ir ekonomikos ir socialinių suinteresuotų pusių dalyvavimas yra labai svarbus ir net būtini, jeigu mes norime sukurti veiksmingą bendradarbiavimą ir integruotai e, vertinti šią politikos sritį. Daugias loksnis valdymas leidžia geriau panaudoti teritorijų potencialą ir jų bendradarbiavimo galimybės. Todėl mes manome, kad būtų labai svarbu valstybės narės paskatinti e, siekti e, keistis informaciją apie tai su Europos komisija. Mes manome, kad regionų politika turėtų būti kur kas veiksmingesnė. E, ir mes manome, kad ateityje e, toks požiūris turėtų būti privalomas. Kadangi valstybės narės apibrėžia E, vietos regionų valdžių e, įgaliojimus įgyvendant ES sprendimus. Aš siūlau rekomenduoti, kad būtų sukurta vietos raidos, savivaldybių raidos metodika, pagrįsta partnerystėmis tarp savivaldybių. Ypač kai kalbame apie kaimo reikalus ir e, pasienio regionų vaidmenis. Be to reikėtų rasti bendrą partnerystės apibrėžimą. Aš skatinu Europos komisiją pateikti tokį apibrėžimą, nes mes suprantame, e, jog reikia Europos komisijai prisidėti prie to, kad regionų ir vietos administracijos galimybės taptų realybę. Be to mes raginame Europos komisiją laikytis savo prisimtų įsipareigojimų ir padėti platinti geriausios praktikos pavyzdžius. Kitas svarbus sanglaudos politikos valdymo elementas yra susijęs su nesenais e, bendro reglamento pakeitimais. Tai yra svarbus žingsniai, tačiau aš manau, kad supaprastinimo procesas turėtų tęstis ir po 2013 metų. Tai neturėtų visuomet būti ekonomikos krizės padarinys. Tai turėtų būti daroma ir stengiantis toliau plėtoti politiką. Be to, mes turėtume pabandyti kalbėtis apie tam tikrų partnerių ir suinteresuotų pusių nenorą naudotis ES fondais. Valstybės narės turėtų pasistengti labiau padėti vietos ir regionų administracijai ir e, politikos gavėjams. Mano nuomonė, tai yra gyvybiškai svarbios priemonės, jeigu mes tolimesnėje perspektyvoje norime sukurti politiką orientuotą į rezultatus. Tokia politika leistų pasiekti labiau matomų rezultatų suinteresuotoms pusėms. Aš manau, kad toks požiūris leistų sumažinti paklaidos um, dažnumą, ypač kai kalbame apie viešuosius pirkimus. Todėl aš siūlau, kad mes sukurtume mokymo programas asmenims kontroliuojantiems tokius aspektus. Europos komisija turėtų užtikrinti, kad tokios mokymo programos būtų įgyvendinamos visose valstybėse narise ir kad būtų įtrauktos regioninės ir vietos administracijos. Aš remiu e, pasiūlymą tęsti Erasmus projektus vietos ir regionų e, administracijos atstovams, tačiau akivaizdžiai pirmiausia turime galvoti apie vietos ir regionų fondų valdymą fondų, kurie ateina iš ES. Visi projektai turi susilaukti reikalingo finansavimo. Be to mes turime palaikyti ryšius su regionų komitetu, kad e, palaikytume geresnius santykius su vietos regionų administracija. Dėl sanglaudos politikos ateities, manau, kad daugias loksnio valdymo principą reikėtų įgyvendinti visuose ES 2020 strategijos E, aspektuose, kad galėtume užtikrinti, kad vietos ir savivaldybių administracija pasinaudė, pasinaudotų deramai e, tokios politikos rezultatais. Dar kartą noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų indėlį ir aš esu tikra, kad bus pateikta nemažai kolegų pakeitimų. Pasistengsiu juos atsižvelgti. Mm, dėkoju ponui Savrakakis už jo pasiūlymą, kuriame yra kalbam apie regionų politikos išplėtimą pagal e, projekte siūlomą mechanizmą. Mes turime įtraukti visus ES regionus, ne tik tuos, kurie yra atstovaujami regionų komitete. Be to, kalbant apie techninę paramą, kurią teikia Europos komisija, aš manau, kad būtų gerai kalbėti ne tik išskirtinai apie 12 naujųjų valstybių narių, bet e, greičiau reikėtų kalbėti apie paramą visoms ES valstybėms narėms, naujosioms ir senosioms. Labai ačiū, mielai, išklausysiu jūsų nuomonę. Ačiū. Kas nors norėtų pateikti pastabų ar pakomentuoti pranešimą? Wenn, wenn sonst niemand... Tai jeigu niekas nenori nieko komentuoti, tai aš pasisakysiu. Aš norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Aš esu šiandien pranešėja iš žaliųjų pusės ir aš norėčiau taip pat puikiai padėkoti už e, puikiai parengtą dokumentą, kuriuo mes galime remtis tolesme e, diskusijose. Man atrodo, kad iš tikrųjų pilietinė visuomenė tik tai truputį per menkai paminima šitame e, dokumente. Dar kitas dalykas tai yra skaidrumo klausimas. Čia galbūt galėtume papildyti šitą pranešimą. Aš norėčiau tik tai paklausti gal. Čia kažkas sakė apie sertifikavimą. Aš e, jūsų pranešime neradau tokio sertifikavimo ir, e, ir aš taip pat e, nustepčiau, jeigu komisija norėtų sertifikuoti, įvertinti vietos administracijos gebėjimus. Dank. Ačiū. Kaip šelnis pranešėjus, aš norėčiau pasveikinti ponė Manesko. Dar kartą. E, Pane Manesko padarė puikų darbą. Visų pirma, jinai pabrėžė šitą e, daugia pakopį valdymą tai kaip pagrindinį elementą, kuris padeda įgyveninti regioninę politiką vietos lygmenių. Ir taip pat e, jinai pabrėžia tai, kad visą tai turi vykti vietos lygmenių skatinant regiono administraciją. Aš manau, kad tai yra labai svarbu yra e, gerinti e, sąjungos politikos valdyseną, ypač žvelgiant į infrastruktūros e, trūkumus. Aš galėčiau tik tai kelias pastabas pateikti. Pirmiausia, nedidelę nuorodą į komisijos strateginę ataskaitą apie sąjungos politiką 2007 metais, 2013 metais būtų labai naudinga šitame pranešime. Visų pirma, nes mes turime atsižvelgti į ateities poreikius ir pabrėžti tuos aspektus, kuriuos e, valstybės narės nurodo kaip e, sisteminės kliūtis, kaip, e, kaip nuolat pasikartojančias problemas. Taip pat reikia atsižvelgti į, e, į valdysenos e, sudėtingumą, kad nebūtų vykdomas dvigubas darbas, kad e, visi žinotų, ką jie veikia. Kitas dalykas yra, mes norėtume taip pat paprašyti komisijos įvertinti, kodėl kai kuriuose valstybės narėse e, e, matosi, kad problemos nėra sprendžiamos, jos neišsprendžiamos, galbūt trūksta administracinių pajėgumų. Ir kaip galima e, suderinti E, sąjungos politikos programas, remiantis e, mūsų patirtimi, būtent kalbant apie administracinių gebėjimų stiprinimą. The floor is yours. Mulțumesc, e, aș dori să o felicit. Ačiū, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Aš taip pat norėčiau e, padėkoti taip pat už puikų bendradarbiavimą e, su mumis, nes aš taip pat esu šio pranešimo projekto šešėlinis pranešėjas. Yra tam tikri dalykai, tam tikri punktai šiame e, pranešime, kurie yra labai svarbus. Vienas iš jų tai yra klausimas, Kiek mes suteiksime galių vietos administracijai? Ir ką mes suteiksime vietos administracijai? Dabar kitas 17 punktas, pavyzdžiui. Čia e, sakoma, kad reikia standartizuoti taikyti vieną audito modelį visais audito lygmenimis. Aš norėčiau priminti apie, e, e priminti tai, ką pasakė Boklė vakar, e, mums keičiančias nuomonėmis būtent kalbant apie šį klausimą, kiek galios mes turime suteikti vietos administracijoms. Jeigu e, pareiškėjas e, laimi konkursą, jisai e, įgyja teisę gauti ES lėšas. Ir jeigu šitas pareiškėjas žino, kad jisai turi atlikti dar 8 arba 9 procedūras, E, tada jam kyla papildomų problemų. Žinoma, šitas standartizuotas audito modelis yra labai sudėtinga jį sukurti, tačiau bet kokią atveju mes turime pabandyti. Mums labai svarbu vykdyti priežiūrą ir kontrolę. Labai svarbu vykdyti auditą. Tačiau šitas auditas neturi tapti našta uh, e, ES lėšų gavėjui. Uh, Pareiškėjas jau žino, kad laimėjęs konkursą gauti ES paramą, jisai turės dar įveikti papildomas kliūtis. Todėl mes turėtume sumažinti šias kliūtis. E, žinoma, nesukeldami pavojaus viso projekto vykdymui. Tai kitas dalykas dėl šio pranešimo. Čia, kalbant apie pavasario Eurostato apžvalgą, ten pastebima, kad e, e, labiausiai pasitikima vietos savivaldos institucijomis. Tačiau e, toje pačioje apžalgoje taip pat rodoma, kad vietos valdžios institucijos nėra taip įsitraukusios į sprendimų priėmimo procesą, kaip jos turėtų būti įsitraukusios. Todėl pranešime septintas punktas kaip tik ir ragina valstybės narės įtraukti vietos valios institucijas į sprendimų prieimimą. Mes turime perkeltis e, atsakomybę į vietos ir regiono lygmenį. Iš aukštesnio lygmens. Tai būtent, kad e, reikėtų labiau konsultuotis su vietos valdžios institucijomis, kad jos įsitrauktų labiau į šį procesą. Dar kartą norėčiau pasveikinti pranešėją ir esu tikras, kad e, mes ir toliau puikiai bendradarbiausime ir parengsime tikrai puikų pranešimą. Ačiū, e, ponė e, Fanis Nistilovai. Eh, over het verslag heeft gezegd een paar kleine, kleine puntjes. Ačiū. E, aš norėčiau tik tai pateikti kelias pastabas dėl to, ką pasakė mano kolega. Tai dėl to 17 punkto, dėl to standartizuoto audito modelio. Kodėl mes negalime susitarti dėl to, kad e, vienai programai būtų taikomas vienas audito modelis? Jūs matote, kad taikant e, įvairias e, auditos procedūras įvairias, įvairias lygmenimis da, sudaromas tam tikros problemos. Mes galime tiesiog pasakyti, kad vienai programai taikomas vienas audito modelis. Na, žinoma, jeigu ten paaiškės, kad e, sukčiaujama, pavyzdžiui, pasinaudojant ES lėšomis, tada reikėtų taikyti ir kitokius modelius. Kitas dalykas. Prisiminkime, ką mes pas, kalbėjome vakar apie e, supaprastinimą, apie, apie programų paprastinimą, e, pavyzdžiui, kurios yra bendrai valdomos tam, kad e, būtų ir priežiūra, ir kontrolė geresnė. Čia e, yra tas pats e, daugia pakopis valdymas ir jisai prisidėtų tai prie sanglos programų e, vykdymo, kaip ir Europos komisija vakar sakė. Jie yra visiškai atviri, jie pritarė tai minčiai. kad būtų panaudojama ir tam tikra mūsų kultūrinė patirtis. Aš taip pat e, norėčiau priminti, e, dėl to, kad Europos vadovų taryboje nesiniai e, kalbėjo apie ekonominę valdyseną. Ir, e, ir ten buvo pasakyta, kad ES tikslai turėtų būti susijęmi su valstybių narių tikslais. Tai būtent taip siekime daugia pakopio valdymo. Kitas dalykas, e, e, viršūnių susitikime taip pat buvo pasakyti ir kiti dalykai, reikia ir juos atsižvelgti. E, aš taip pat sutinku su pranešėju, kad mes turėtume išplėsti tam tikrą veiklą, pavyzdžiui, dėl bandomųjų projektų. Aš manyčiau, kad reiktų patikslinti tekstą ir e, tam tikrus e, punktus labiau pabrėžti. Dabar dešimtas punktas dėl e, šito susitarimo tarp komisijos ir kitų suinteresuotojų šalių, kad būtent kad mes galėtume siekti šito 2020 metų Europos strategijos tikslų. tai nėra tam tikras įsipareigojimas. kuris turėtų būti mūsų, mums prioritetinis. Galbūt komisijai jis yra prioritetas, tačiau bet kokią atveju mes norėtume labiau atkreipti dėmesį į teritorinį lygmenį. Tai dėl to, ta, kalbant apie šitą susitarimą tarp e, komisijos, valstybių narių ir e, regionų, miestų Mums reikės išvelgti į tai, e, ką siūlo komisija ir bandyti rasti bendrą požiūrį. Ačiū. Aš norėčiau dabar suteikti žodį uh, poniai Andrulijoną, komisijos atstovai. Uh, you, Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti poniai Manesko pranešėjai už parengtą pranešimą, e, kuriame pateikimi yra konkretus ir įgyvendinami pasiūlymai. Čia būtent jie yra parengti mūsų e, diskusijos kontekste, kalbant apie e, sąjungos politiką po 2013 metų. Šita, kad bendra valdysena mūsų struktūrinių klausimų reikalauja tam tikro balanso tarp komisijos kaip priežaros institucijos ir ir valstybių narių įgyvendinančių institucijų. Mes, žinoma, reaguosime į tam tikrus pasiūlymus ir e, kaip e, komisija galės pagerinti kontrolę ir priežiūrą visų šių veiksmų. Tai mes dar aptarsime. E, mums e, malonu, kad iš tikrųjų siūloma sustiprinti komisijos priežiūros vaidmenį. Dabar kalbant apie e, teisinį pagrindą po 2013 metų, manome, kad valstybės narės dirba teisinga linkime. E, e, pranešėja teigia, kad mes turime tęsti tas pats, tos pačius veiksmus, kur mes pradėjome pagal ankstesnės programas. Labai svarbu uh, E, kalbu, e, svarbu, kad mes investuotume į dabartinės sistemas, testume jas ir išlaikytume tos pačius tikslus. Taip sumažės rizika, kad mes nesilaikysime savo įsipareigojimo. E, regionų generalinis komandas direktoras dirbs su biudžeto generaliniu direktoratu ir aptars veiksmus po 2012 metų. Taip pat aptars dėl audito kylančius klausimus, kad būtų aptariamas audito darbas būtų koordinuojamas labiau, kad nebūtų dvigubas darbas vykdomas, kad, me, kad mes e, bendradarbiautume su valstybinėmis, valstybės narėmis ir su nacionalinėmis administracijomis. Per pasaros trejus metus komisija E, vykdė tam tikrus e, mokymo seminarus e, valdymo institucijoms, tai tam tikros institucijoms, kurios antrų lygmenių prižiūri ES lėšų panaudojimą. Buvo taip techniniai sustikimai ekspertų suorganizuoti, taip, kad pirmų lygmenių kontrolė būtų geriau koordinuojama. Ir komisija ir auditorumai aptarė kai kurios klausimus, kurie buvo atrodė svarbiausia. Uh, Be to e, buvo nuspręsta um, nuosekliai perduoti tam tikrą atsakomybę vietos institucijoms. Kalbant e, apie. E, apie informaciją teikiamą komisijos bus nusikliai siekama suteikti informaciją vietos valdžios institucijoms, kad jos susipažintų su Europos komisijos vykdomą veiklą. 2007-2013 metų reglamentas e, e, skiria daug atsakomybės audito institucijoms ir komisija taip pat e, domisi šio darbo. Komisija parengė, sukūrė darbo grupę, kuri koordinuos tam tikrų generalinių direktoratų mm, veiksmus, kad jie galėtų koordinuoti savo veiksmus ir imtis bendro darbo. Tai taip pat mes peržiūrėsime savo bendradarbiavimą su vietos nacionalinės audito institucijomis. Bet kokiu atveju, kai kurios audito procedūros yra neišvengiamos. Pranešimą. Pranešime e, e, e, mm, prašoma daugiau į rezultatus orientuotą politiką plėtoti iš komisijos pusės. Mes bet kokiu atveju tikrinsime mm, sandorių arba šitų lėšų skirimo teisėtumą ir skaidrumą. Mes kursime, skatinsime ir kursime tam tikrą priežiūros mechanizmą ir teikimo lėšų mechanizmą ir kaip galėtų būti supaprastinimas projektų vykdymas. Tai ekspertai e, taip pat e, e, svarsto, kaip pradėšime sako, kad ateities e, taisyklės būtų priderintos prie projekto ir prie e, suinteresuotojų šalių, kurios dalyvauja projektuose. Kitas dalykas tai yra, e, tai yra bendra valdymo, šito mechanizmo tobulinimas ir kaip šitie mechanizmai, šitie veiksmai bus tęsiami po 2013 metų. Tai yra techniniai klausimai, kaip e, valdyti reikia e, politiką. Ir jie yra tokie pat svarbus, kaip ir e, šių programų ir veiksmų tikslai. Kitas dalykas kad pranešimas vis dėlto prisideda prie vykdomų diskusijų. Ir ačiū už tai. Ačiū. Aš norėčiau ponios Menesko paprašyti reaguoti į pateiktas pastabas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti kolegoms už pasiūlymus ir rekomendacijas ir už malonius žodžius pasakytus apie mano pranešimo projektą. Aš vis dar laukiu jūsų papildymų, pakeitimų, pastabų. Aš esu įsitikinusi, kad e, jeigu mūsų jau remia Europos komisija, tai mes turėsime parengti tokį pranešimą, kuriame bus pateikiami konkretų sprendimai tų problemų susijusių su e, teritorinio bendradarbiavimu, e, kaip čia galėtų tame bendradarbiavime dalyvauti vietos ir regiono valdžios institucijos, kaip realiai jos galėtų prisidėti prie bendrų tikslų siekimų. Ir taip pat ir e, priimant bendrus sprendimus ir dar prieš priimant teisės aktus. Taigi aš norėčiau dar kartą pakartoti, kad būtina didinti veiksmingumą E, Europos komisijos darbo ir, ir jos paramą. Būtent e, techninę paramą, kad jos e, galėtų pagelbėti vietos ir regiono institucijoms. Be to reikėtų, kad Europos komisija vykdytų truputį atidesnę kontrolę. Bet kokiu atveju mes turėtume parengti ne tik tai geresnį pranešimą, bet ir turėtume padidinti e, vietos ir regiono valdžios institucijų galimybės pasinaudoti ES lėšomis. Labai ačiū, ponia pranešėja. Dabar norėčiau paskelbti, kad terminas pakeitimams yra Liepos 1 diena 12 val. Balsuojama regi komitete numatytas mano manatoma balsuoti 28 rugsėjo, o plenarinėje sesijoje Strasbūrė spalio mėnesį. Taigi dabar galime pereiti prie 11 klausimo. Tai yra mano nuomonė dėl ES integruotos jūrų politikos, padarytos pažangos įvertinimas ir nauji uždaviniai. Jūs norite kalbėti, taip? Prašom. Pone Berder, aš norėčiau dar kartą pakalbėti apie šią sudėtingą ir įvairialypę temą. Todėl dėkoju Jums už parengtą nuomonę. Tačiau Jūsų nuomonė nėra tokia subalansuota, kaip aš norėčiau. Daugiausia dėmesio čia skiriame saloms. Na, neaišku, kokia yra salos apibrieštis, tačiau aš irgi esu iš taip vadinamos salos. Tačiau jūsų pranešimas skirtas mažesniems saloms negu Junktinė karalystė. Ir aš pateikiau, pateikiau pakeitimų šioms sritims. Aplinkos saugos ir ekosistemo sauga, pakrančių regionų panaudojimas komercijai ir turizmui, paslaugos, kurios saugo pa, pakrantės. Dėl ekosistemų klim, keičiantis klimatui nežinome, kokia bus įtaka tiems rajonams, tačiau jau matome, kad e, vyksta pokėčiai nuo audrų, e, potvinių, šylančių jūrų ir naujų gyvūnų rušių atsiradimo. Tie įspėjimai yra įvairūs, kai kurie įspėjimai sako, kad jūros lygis pakils e, ženkliai, kad jūros taps šiltesnės. Sakoma, kad gali netgi golfo srovė sustoti ir mūsų jūros taps šaltesnės. Ir mums, mūsų laukia arktinio tipo žiemos. Taip pat gali padidėti druskėjimas. Taigi ekosistemos gali pakisti. Yra daug aplinkos apsaugos teisės aktų, nuo paukščių direktyvų iki CO2 emisijų iš didelių laivų. Natura 2000 ir kitos programos e, davė daug apsaugos priemonių pakrantėms. Vien Junktinėje karalystėje yra šešios skirtingos apsaugos, apsaugos sistemos ir e, tai reikia žinoti, reikia paprasčiau aiškinti žmonėms, kokia yra ekosistemų apsauga pakrantėse. Pakrančių regionai taip pat e, e, turi daug energijos ir kaip e, ateityje reikėtų tą energiją panaudoti, įskaitant bangų energiją, vėjo energiją, potvinių energiją. Visa tai yra susijęs su inžineriniais projektais, kurie būtų vykdomi turizmo laivybos rajonuose. Na, o dabar apie pakrančių regionus, regionų panaudojimą turizmui. Mano regionas yra arčiausiai Europos e, žemyno, tai yra Duvras. Duvras yra labai svarbus uostas Europos prekybai. Ten jos jo apyvarta 18 milijonų svarų. E, per pastarosius metus padaugėjo transporto naudojančio šį uostą. Šį uostą naudoja 12 tūkstančių automobilių reguliariai. 12 milijonų automobilių. Ir bet kokie sutrikimai, pavyzdžiui, audros ar streikai sukelia didžiulius trūkdžius tiek Junktinė karalystėje, tiek Prancūzijoje. Tačiau Duvras taip pat yra ir turistinis uostas. Ten pravažiuoja beveik 3 milijonai automobilių, turistų automobilių per metus. Ir jūsų nuomonė, jūs minite turizmo e, transportą, tačiau e, turizmo automobilių skaičius e, važiuojančių e, tunelių po Lamanšų yra 14 milijonų. Taigi, per Dubrą važiuoja 80 procentų tokių turistų. Tai yra vienas e, labiausiai apkrautų e, koridorių. Ir taigi, nežinau, kaip e, čia pasakyti kitomis kalbomis, tačiau trumpas e, jūrų transportas, trumpo atstumo jūrų transportas yra labai svarbus Junktiniai karalystiai. E, yra, aišku, pakrantėje daug mažų žvejybos bendruomenių. Aš žinau, kad komisaras Devanakė jau dirba šioje srityje, būtent kokią bendroji žuvinkysės politiką įtaką turi šioms bendruomenės. Na ir paslauga, pagaliau paslaugos, kurios saugo pakrantės. Jūs minėjote šią temą savo pranešime, šis rytis rūpi visiems ir jeigu kas nežino, kok, koks yra policijos e, darbas pakrantėse, galėtum apžiūrėti parodą šioje, e, šiame parlamente, kuris šiuo metu vyksta. Aš net tik kalbu apie pakrantės e, apsaugą bet taip pat ir apie kitas e, tarnybas, policiją, kurios bendrauja ir su jūro e, saugos tarnyba. Taigi labai ačiū už dėmesį ir pateiksiu Jums savo pakeitimus ir tikiuosime dirbti kartu toliau. Ačiū. Labai ačiū. Ponas Kadek. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti keletą žodžių apie žuvininkystę. Tai yra labai mano artima tema. Tai jau buvo šiek tiek apie tai kalbėta šiandien. Komunikate dėl integruotos jūrų politikos komisija e, didžiai vertina sinergiją tarp įvairių sektorinių politikų. Na ir žuvininkystės politika čia turi svarbu vaidmenį. Žuvininkystė yra pakrančių ekonomikos dalis ir ji siekia maksimaliai išnaudoti augimo potencialą. Integruota jūrų politika turėtų atsižvelgti į ypatingas žuvininkystės ir akvakultūros charakteristikas ir apribojimus įskaitant e, žuvų išteklių išsaugojimą ir mokslinių tyrimų programas. Didesnis tarpregionis bendravimas yra būtinas, kad būtų galima užtikrinti tvarų pakrančių išteklių tvarkymą ir valdymą, nes e, tarp įvairių veiklų pakrančių regionuose yra didelis tarpusavio priklausomybė, reikalingas konsultacijų mechanizmas prieš priimant sprendimus integruotoje jūro politikoje įvairios, reikia panaudoti įvairius konsultacijų forumus, įtraukti įvairias e, pusės, įskaitant ir e, žuvininkystės pramonę, kad būtų vykdomas dialogas. Kaip horizontali politika, integruota jūrų politika turėtų atsižvelgti ir į aplinkos apsaugą ir apsaugoti visų žankystėje dirbančių žmonių klestėjimo būtinumą. Ačiū. Toliau panas Angurakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εκτιμώντας προφανώς την ε, δουλειά που κάνατε, ε, θα... Ačiū, ponė pirmininkė. Aišku, aš dėkuoju už atliktą darbą, tačiau norėčiau grįžti prie kai kurių klausimų ir bendro šios nuomonės tono. Integruota jūrų politika turi tarnauti didelio verslo interesams, Europos didžiojo verslo interesams, kad Europa galėtų konkuruoti su kitomis pasaulinėmis ekonomikomis. Ir Tai yra kaina, kurią moka aplinka ir darbuotojai. Stebina faktas, kad nuomonėje neminima visiškai tolesnis kabotažo liberalizavimas. Čia aš kalbu apie situaciją tiek ES, tiek už jos ribų. Tai šios sąlygos taikomos ekipažams ES, tačiau toliau bus taikoma ir už ES ribų. Nekalbama apie įgulų mokymą, tik tai apie prekybos laivyno pareigūnus. Ir dėl to susidurime su baisiomis sąlygomis laivininkystėje. Ir tai yra blogai. Ir keleiviams bei kitiems jūros transporto naudotojams. Todėl apie šį klausimą, apie kabotažą turime kalbėti mano šalyje ir kitose šalyse. Gyvendinimo taisyklės kelia problemų, nes turime salų, kurios būna izoliuotos po kelis mėnesius iš eilės kartais e, nėra reisų iš tų salų e, ir, e, arba nėra tokių reisų, kuriais galėtų pasinaudoti žmonės. Pasakmes yra rimtos. Ši krizė taip pat menkina augimą ir pablogina jau ir tai prastą situaciją. Todėl mes manome, kad reikia imtis priemonių. Tačiau iš esmės esame nusiteikę pesimistiškai. Dėl aplinkos apsaugos tai skaičiau, kad Europoje naftos gavybos taisyklės yra daug griežtesnės negu Junktinėse valstijose. E, yra tas British Petroleum pavyzdys Meksikos įlankė, tačiau aš nerimauju ir dėl to, kas gali atsitikti Europoje. Iliuzijų neturiu, nes žinau, kad pelno siekimas e, dažniausiai lemia viską. British Petroleum visgi yra Europos bendrovė. Turime eiti pirmin, skatindami ekologišką ekonomiką ir vėjo jėgainių panaudojimą. Aišku, aš esu už ekologišką ekonomiką, tačiau tol, kol pagrindiniai motyvai yra pelnas ir kapitalizmas, pažangos nebus. Situacija yra labai rimta. Jeigu įrengsi vėjo jėgainės paplūdimėse, sukelsi daugybę sunkumų ir problemų. Mano šaliai niekas nesidomi e, vietos žmonių nuomonę, kai statomos vėjo gainės paplūdimiuose. Žinoma, atsinaujantis energijos šaltiniai yra labai gerai, bet jie neturėtų kapitalizmo besaikio pelno sėkimo šaltinis. E, čia yra tik tai nuomonė, todėl reikia kalbėti apie tam tikrus aspektus tik tai ponas Ponga. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti gerbiamą projekto rengėją, parengus tokią nuomonę. Šiuo metu trūksta koordinavimo. Mums reikia integruotos jūrų politikos E, Europos kaiminystės politika gali suteikti e, augimo potencialą daugelio Europos regionų. E, kai kurie regionai jau suprato, kad reikia investuoti į pakrančių regionus. Jūs apie tai kalbėjote vakar, gerbiamas pirmininkė. Prancūzijoje Bretanė ėmėsi lyderės vaidmens Viena iš sričių, kurioje mes galėtume plėtotis, yra subalansuotas turizmas. Tai įeitų į platesnę Europos masto strategiją. Jūs manote, kad sanglauda yra labai svarbi, o dėl jūrų galėčiau pasakyti, kad pagrindinė problema yra transportas. Labiausiai atitolusiems regionams jūros transporto klausimas yra labai svarbus, nes 95 procentai importo vykdoma per jūrą. Vadinasi, reikia strategijos, kuri, kurioje būtų atsižvelgiama į atstumą, kurį reikia nukeliauti ir, nuo, ir į priklausomybės mastą. Gerbiamas pirmininkė, ačiū ir aš tikiuosi, kad jūs pateiksite pakeitimų. Ačiū, ponė pirmininkė για να προσθέσουμε ζητήματα, μια καλή βάση. Και ενώ το... Aš manau, kad mes turime dabar puikų pagrindą, kurio galėsime remtis tolesnėse diskusijose. Čia aš norėčiau padėkoti ponui Stavrakakiui iš mūsų komiteto. Dabar mes turime šitą pranešimą dėl integruotos jūrų politikos Ir čia yra šitas pranešimas su jais ir su transporto sritimi. Ir čia kyla daugiausia klausimų. Ir aš manau, kad mes turime pateikti konkrečius pakeitimus ir tęsti šį darbą. Dabar bandydamasis klausimas yra dėl klimato kaitos. Yra e, daugybė problemų paminėta ir e, patiktų skaičių šiame tekste, kaip, sakykime, transportas galėtų prisidėti kovojant su klimato kaita. Mes e, e, turime ir taip pat paltąją knygą dėl klimato kaitos. E, tačiau daugiau nieko neminima, informacijos papildomos nepateikima apie klimato kaitą. Manau, kad mūsų komitetas turėtų atkreipdėmėsi iš šitą nepakankamą informaciją ir papildyti šį pranešimą. Kitas dalykas tai yra konkretus pasiūlymai, kalbant apie kombinuotą transportą tai yra įvairių transporto priemonių kombinavimą. Čia mes kalbame apie jūrų transportą, tačiau bet kokia atveju reikia atkreipti dėmesį į tai, kaip sausumos kelių transportas turėtų būti susijęjamas su jūrų transporto tam tikrose uostuose. Žinoma, kartais keliamas klausimas, ar, ar klaidas e, transporto srityje daro žmogus, ar jos kyla e, tos problemos dėl kitų kokių nors dalykų. Čia mums reiktų e, išaiškinti transporto technikos įvairius klausimus, kaip būtent susijęmos įvairius transporto priemonės. Todėl būtent čia atkreiptinas dėmesys į klimato kaitą, nes netinkami valdomas transportas būtent gali didžiausią žalą klimatui. Uh, Čia mes turėtume atkreipti dėmesį ir į pakrančių regionus. E, ten turėtų būti skatinama stantams tam tikros programos, veikla, kad būtų kovojama su klimato kaita. Ir turėtų tai būti aiškiau pabrėžiama. E, geografinis suskirstimas, kokį vaidmenį atlieka šiuose programuose visų pirma turi būti labiau atkreiptinas dėmesys į aplinkos teisės aktus, ekosistemas, ekosistemas saugančius teisės aktus, jūras saugančius. Taip pat, kai mes galėtume apsaugoti savo vandens išteklius. Be to, mes turėtume atsižvelgti ir į e, techninės priežiūros tarnybos ir į pakrančio apsaugos tarnybas. Todėl mes pateiksime pasiūlymą, e, kaip būtų kuriamos veiksmingesnės strategijos siekiant e, apsaugoti tuos pakrančių regionus. Žinoma, čia ypač kalbama apie viduržėmio jūrą. Ačiū, ponė e, Tremopulos, jūsų pastabos buvo labai naudingos ir mes bandysime jas įtraukti į tekstą. Aš, ponia Valinsterojau, norėčiau steikti Jums dabar žodį. Voorzitter, dank. Ik, ik sluit ook graag bij de lof uh, aan die in ieder heeft gebracht. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau prisidėti prie pagyrų pranešėjui. Jo pranešimas yra trumpas ir geras. Tačiau yra dar keli dalykai, kurie yra neaptarti iki galo. Ir aš manau, kad mūsų e, komitetas turėtų atkreipti jos dėmesį. Tai yra e, teritorinis aspektas, teritorinis lygmuo regioninės politikos. Komisija būtent dabar kaip tik ir e, bando parengti strategiją susijusią. Aš norėčiau palaukti, kol pasiklausys manęs visi. Ir dabar komisija kaip tik tai rengia strategiją dėl makro taisyklių. Ir čia dabar yra e, iškelta idėja, kad būtų sukurta iniciatyva dėl Atlanto vandenino pakrančio regionų. O mes esame pakankamai santūrus, kalbėdami apie makro taisyklės. Mes norime, kad nebūtų papildomas biurokratijos ir e, nebūtų išleidžiama papildomų lėšų. Tačiau Mūsų komitetas kaip tik ir turėtų parengti tokią iniciatyvą. Tai yra mūsų pareiga. Aš žinau, kad a, e, a, e, kad e, kūrimas tam tikros iniciatyvos pakrančių regionams ir manau, kad į trečią tikslą mes kaip tik ir įtaikytume, parengdami E, reglamentą dėl sanglaudos. Aš turiu omenyje bendrojo reglamento trečią dalį. Tačiau, jeigu mes e, atidžiau pasva... panagrinėtume šios klausimus, jeigu mes norime žengti toliau e, savo politikos srityje, Jeigu mes norime e, įtraukti į šią strategiją e, nutolusius regionus, tai yra Baltijos jūros pakrantėse, Dunojaus regiono, regionuose, tai kodėl mums neįtraukti ir tos regionus, kurie yra kaip tik e, Atlanto vandenino pakrantėje. Tada būtent būtų mūsų veiksmų mastas didesnis. Ir mes, kaip tik tai sangaldos politikoje, atkreipiam dėmesį į teritorinį lygmenį ir apriektume būtent didesnę teritoriją. Galbūt reiktų aptarti tai su komisija ir iniciatyva tikriausiai komisijos bus pateikta e, spalio mėnesį šio klausimu. Labai ačiū. Ir dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Edi Hardok iš Europos komisijos. Thank you, Chair. Um, uh, sorry, I was a... Labai ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau blogai susiplanavau laiką, labai atsiprašau. E, sveikinu visus išsakytus komentarus. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad jums prieš akis yra pateikti keturi Europos komisijos dokumentai, kurie pamažu pradeda virsti e, konkrečių konsoliduotų dokumentų pradėtų renkti dar 2006 metais, kai kalbėjome apie biudžetinę paramą e, regionams ir tai pradėjome aptarnėti su parlamentu. Be to kalbėjome apie tas šešias tendencijas, apie kurias yra kalbama pažangos ataskaitoje. Mes labai aktyviai dirbame su Europos parlamentu ir su skirtingais komitetais ir su praeitą, per praeitą kadenciją ir dabar, nes esame dėkingi visiems parlamento darbuotojams, kurie padėjo mums dirbti. Šiandien akivaizdžiai matome, kad politika tobulėja ir sveikiname ponios Maisner pranešimą, apie kurį bus kalbama transporto komitete. Be to, dėkoju už jūsų komiteto indėlį ir pono Savakakis e, darbą vėlesnėme etape. Inte komitetas irgi čia labai svarbus. Taigi bendrai jaučiame paramą. E, matome, kad dabar jau e, pradėta konsoliduotai vertinti e, šią problemą. Akivaizdu, kad sanglos politika ir integruota jūrų politika yra labai svarbios ir tarpusavį susijusios. Ponas Vanistelrojo anksčiau yra rengęs pranešimą apie sanglos politiką ir apie tai buvo kalbama. Mes e, sveikiname tokį požiūrį ir akivaizdu, kad šiandienos diskusija tą sąsąją tarp dviejų e, politikos rūšių integruotos jūrų politikos ir sanglos politikos atspindi. Šiandien diskusija yra pagrįsta tais specialiais komisijos dokumentais, skaitant e, ataskaitą dėl viduržėmio jūros. Žinoma, padėjo e, taryba e, parengdama savo išvadas ir parlamentas pateikdami savo nuomonę. Mes darbą ir toliau tęsime, komisijos narė Damanakė netrukus pristatys komunikatą apie jūrų politikos E, kompetencija ir ten bus kalbama, pavyzdžiui, apie klimato kaitą ir kitus dalykus. Be to galvojame apie galimybę toliau renkti vadinamosius geografinius dokumentus, kalbu labai bendrai, bet apie tai, e, tą sakydami, mes turime galvoje makroregionų strategijas ir kitus panašius tipologinius uh, reiškinius, kuriuos reikia toliau išplėtoti. Esmė yra ta, kad reikia geografiškai nuseklaus dokumento, kuris leistų valstybėms narėms pristatyti nuseklės strategijas dėl jūrų mm, baseino. Komisijos narė Damanaki jau šioje komisijoje ir parlamento frakcijoje paskelbė savo ketinimą kažką parengti ir apie Atlanto vandenyną. Tai dabar yra daroma, žinau, kad pažanga yra pasiekta. Uh, Praeitą savaitę buvo, vyko labai gera konferencija e, Reimso mieste. E, ta tema su komisija, taigi labai aktyviai tarėsi visos suinteresuotos pusės. Ir aš konkrečiai čia galėčiau paminėti valstybės narės. Nors pats esu regionų komitete, turiu pasakyti, kad suprantame labai svarbu įtraukti visas valstybės narės į tokių iniciatyvų rengimą. Ir e, už tą darbą turi būti atsakinga ne tik komisija ir kitos interesuotos pusės, bet ir valstybės narės. Be abejo, nes galvojame ir apie labiausiai atitolusius regionus. Ir čia konkrečiai galiu priminėti, kad dažnai labiausiai atitolę regionai yra traktuojami kaip viena e, regionų grupė. Tai yra teisingai juridiniu požiūriu, bet jeigu pažiūrėtume geografiškai, tai būtų protingiau turbūt tuos labiausiai atitolusius regionus integruoti į atitinkamus geografinius regionus. Pavyzdžiui, e, Gajana ir Mar Martinika turėtų būti įtrauktos į Karibų jūros politiką, o ne į Atlanto vandenio politiką. Lygiai taip pat Atlanto vandenio salos turėtų būti įtrauktos į tų, to vandenino pakrančių politiką. Taigi būtina atsižvelgti į labiausiai regionų specifiką. Pirmininkė, čia e, norėčiau savo trumpą pasisakymą pabaigti. Noriu padėkoti Jums ir Europos komisijai bendrai už. E, paramą e, integruotai jūrų politikai, nes ta politika dar tik tai gimsta, pamažu dabar jau auga ir bręsta. Ir aš galiu pasakyti, kad tie pinigai, kuriuos jūs suteikėte, parlamentas pasirūpino, kad tie pinigai suteikti buvo labai naudingi. Jie padėjo politiką išjudinti. Pinigai rėmė politiką, o ne politika buvo apibriešta pagal turimus pinigus. Mes tikimės, kad galėsime ir toliau taip dirbti ir e, manome, kad artimiausiams trejiems metams nuo 11 iki 13 metų mes gausime reikalingas lėšas. Apie viską atsiskaitysime parlamentui ir tikimės, kad per artimiausius trejus šios finansų perspektyvos metus mes jūsų paramos susilauksime. Ačiū. Labai ačiū. Dabar, baigdamas diskusiją, noriu dar kartą padėkoti šešėliniai pranešėjai, poniai Katrin Werner ir visiems jums e, už pasisakymus. Ir aš lauksiu jūsų pakeitimų. Terminas pakeitimams tenkti birželio 28 diena 12 valanda. Balsuosime Liepos 13 komitete rugsėjo mėnesį antrojoje plenarnėje sesijoje. Taigi dar kartą dėkoju už darbą. Norėčiau priminti, kad pagal Europos parlamento 49 taisyklę nuomonėse turi būti kalbama apie klausimus, kurie įeina į e, nuomonės prašysio komiteto kompetenciją. Taigi e, šiuo požiūriu mes nenusižengėme. Periname prie paskutinio mūsų darbo tvarkės klausimo. 11.12 klausimas. Mokslinio tyrimų bendrų programų gyvenimo supaprastinimas. Žodis suteikiamas ponui. Kebekui. Labai ačiū pirmininkė. ITRE komitetas rengia šį pranešimą apie mokslinio tyrimų bendrų programų gyvenimų supaprastinimą, kaip pavadinimas sako. Balsuosime rugsėjo 13 dieną komitete. Ir tada tarybos posėdis apie mokslinius tyrimus inovacijas galės tai aptarti spalio mėnesį. Europos komisija paprašė mūsų nuomonės. Projektas bus svarstomas Liepos mėnesį, balsuosime rugsėjai tai toks planas dabar. A, man rengiančią nuomonę buvo skirta labai nedaug laiko. Projektas bus parengtas e, kuo daugiau kalbų. E, aš tikiuosi, kad komisija savo terminų nepažeidinės ir paskelbs e, dokumentą dėl programos supaprastinimo anksčiau. Svarbu, kad čia yra pabrėžiama inovacijų vaidmuo per pasarąjį dešimtmetį daug kas pasikeitė. Ekonomikos augimas, kvalifikuotas darbas tam tikromis aplinkybėmis. E, tas kvalifikuotas darbas kai kuriuose regionuose yra labai svarbus ir prisideda prie ypatingomis sąlygomis egzistuojančių regionų sa, e, ekonomikos augimo. Europa prie to prisideda parengdama pusiau pagrindų programą 50 milijardų eurų yra skiriama fundamentaliesiams moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai nuo 2007 iki 2013 metų. Tačiau efektyvumas yra ribojamas sudėtingumo. Sudėtingumas e, yra visuomet aktualus veiksnys. Įgyvendinant procedūras, e, tą pastebime, nes dėl to gerokai pasinkėja gyvenimas, reikia daugiau lankstumo Reikia greitai siekti konkrečių rezultatų ir Europos komisija laukia e, galimybių, kaip techniškai būtų galima supaprastinti procedūras kaip galima būtų sumažinti viešųjų pirkimų skaičius, kaip supaprastinti buhalterinės apskaitos procedūras. E, vien buhalterinės apskaitos kaštai išlaidų sektoriuje sudaro didelę sumą, bet to reikia galvoti, kaip galėtume išmokas pamažu suvienodinti su rezultatais, subalansuoti su rezultatais. Dabar žvelgiu į projektus pagal 7 mokslinio tyrimų pagrindų programą ir galiu pareikšti, kad e, programos yra kvalifikuojamos dabar kitaip. Nistelroj jau kalbėjo apie įvairiausias sinergijas tarp mokslinio tyrimų ir inovacijos programų. Septintoji programa apima ir struktūrinius fondus, todėl čia reikia kalbėti ir apie konkurencingumą. Mes galvojame apie mokslinio tyrimų priemonių geresnį integravimą. Kalbame apie transnacionalinį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą per sienas. Tai prisidėtų prie mokslinio tyrimų programų gerinimo. Manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti regionų bendradarbiavimui Europoje per sanglūdos politiką. Tokiu būdu mes pagerintume veiksmus susijusius su inovacijomis. Septintojo programų yra patiktos rekomendacijos vyriausybėms. Aš manau, kad regioninės programos leidžia geriausiai jas įgyvendinti ir skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas. Universitetai, mokslinio tyrimų centrai, stambiausios bendrovės ir mažos ir vidutinės įmonės e, bus čia įtakojamos. Be to vietos lygių gali būti įkūrėmi vadinamieji klasteriai ir generuojamos sinergijos. Jeigu pažvelgtume į naujovių patekimą į rinką, tai irgi suprasme, kad savivaldybė čia yra varomoji jėga. Visą tai reiškia, kad reikia bendro finansavimo taisyklių ilgesniam laikui. Septintoji pagrindų programa yra pagrista partnerystė. Reikia suteikti garantijas, kad mūsų partneriai sugebės e, tęsti finansavimą. Tas yra sudėtinga ekonominės krizės metu ir valstybės investicijos taip pat mažėja. Tačiau, kaip ten bebūtų, bendras finansavimas turi būti e, nepakeičiama taisyklė. Pagal septintąją programą investuojamos lėšos turi duoti konkretų poveikį darbo vietoms ir e, ekonomikos augimui. Kitaip mes tik išvaistysime pinigus ir jie nestimuliuos konkurencingumo. Taigi aš savo nuomonėje pabrėžiu, kad reikia sutelkti dėmesį septintosios pagrindų programos finansavimą ir svarbiausia akcentuoti plataus masto bandomosius projektus. Tai yra svarbu mūsų bandymų skatinti mokslus tyrimus ir inovacijas patikimumui užtikrinti. Tokiu būdu tie projektai galės paplisti visoje Europos Sąjungoje. Nepriklausomai nuo to, kaip regionai yra išsivystę, tie vadinamieji profesionalumo projektai E, turi apimti visus regionus. Tai gali būti susiję ir su energetika, ir su kitomis sritimis. Regionų bendradarbiavime reikia daugiau sinergijos vyriausybių narių lygių. Aš galiu pasakyti, kad tiek yra svarbiausių faktų mano nuomonėje. Ačiū. Labai ačiū. Galime dabar aptarti šią nuomonę. Ponas Van Nistelroojas. Ir dėl kort zijn, omdat de oriëntatie zoals die door de Kadek is, is uh, aangegeven, ook de mijne is. We moeten inderdaad in. Ačiū. Kedeko nuomonė yra labai svarbi. Man atrodo, mes turime neišleisti šios užduoties iš akių akių ir atminti teritorinę dimensiją <clears throat> visais jos aspektais. Kai kalbame apie pinigus, kurie yra skiriami moksliniams tyrimams, mokslinio tyrimų struktūroms, tai turint galvoje tai, ką pasakė komisija, man atrodo, kad suma sudaro apie 50 milijardų eurų, kurie skiriami moksliniams tyrimams, technologijoms ir naujovėms. E, jeigu paimsime visas šias antrašnės dalis, tai susidarys apie 85 milijardus eurų. Todėl matome, kad visą tai yra labai svarbu, reikia už tai suderinti visas priemonės. Jeigu pastudijuosime pirmosios priemonės e, efektyvumą ir pabandysime tą efektyvumą pritaikyti kitur, tai galima pasinaudoti įvairiomis sinergijomis, galima pasinaudoti praktiką ir patirtimi kitose srityse. per laikotarpį iki 2013 metų bendrovių dalyvavimas e, smarkiai mažėja, nes viskas tampa vis e, sudėtingiau, todėl e, mažai bendrovių pasirengusios vykdyti tas sudėtingas procedūras. O kai dėl pasiekimų kriterijų, tai iš tikrųjų reikia pereiti per mėspalę, kad galėtum sėkmingai gauti finansavimą. Galbūt reikėtų efektyviau taikyti šią visą sistemą, taikyti vieną langelio principą kad iš tikrųjų tik tai geriausi projektai būtų remiami. Mes jau ilgą laiką kalbame apie uh, vadinamas uh, atviras naujoves. Uh, tai būtent universitetuose ir įmonės vykdoma tarsi bendradarbiavimas tarp mokslo ir tarp pramonės. Ir mes turime nepamiršti, kad mūsų mažieji broliai ir seserys, tai yra mažos ir vidutinės įmonės, taip pat turi sudalyvauti šiame procese. Mes neturėtume visą laiką kreipti dėmesį tik tai į mokslinius tyrimus, nes būtent nauji procesai ir produktai turėtų būti šių mokslinio tyrimų e, tikslas, kurie būtų taip pat ir primtini rinkai. Vadinasi, tekstas turėtų būti parengtas ir suformuoluotas tokia kryptimi. Tai būtų jau tikrai e, neblogas pagrindas tolesniam darbui. Aš atkreipiu dėmesį į pana Kavalių e, pastabas, kad e, bendradarbiavimas su aukštosiamis mokyklomis turėtų būti vystomas intensyviau. Aš manau, kad e, tai yra puikiausias būdas siekti pažangos ir manau, kad mes turėtume įtraukti tokias teksto pataisas atsižvelgiant į teritorinę sanglaudą. Other comment? Ačiū, ar dar bus kokių pasisakymų? Jeigu ne, tai prašom dar, kas nori kalbėti. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegams. Iš esmės labai teisinga, kad bendras finansavimas turėtų išlikti e, taisyklė. O dabar kalbant apie šitos e, didžiuosius projektus arba mokslinio tyrimo projektus, tada e, e, man labai skaudu girdėti, kad mes norim apsiriboti tik tai didžiaisiais projektais. Mes manome, kad centrinėje Europoje arba mano bent jau tėvinėje Austrijoje daug įmonių negali tiesiog dalyvauti šiuose procesuose ir daug universitetų negalime tose projektuose, nes jie, šitie universitetai ir šitos mažos įmonės nekuri didelių projektų, kuria tik tai mažesnius, bet labai sėkmingus projektus, tačiau juos nekreipiama dėmesio. Todėl m, mm, aš norėčiau atkreipti dėmesį į mažų ir vidutinių įmonių didžiulį potencialą e, naujovių srityje. Ir e, manau, kad e, jos galėtų, tos įmonės labiau pasinaudoti teikiamomis ES galimybėmis e, Tačiau tam reiktų panaikinti didžiulę biurokratinę naštą, kalbant apie šitos projektus. Thank you very much indeed. Is there any other... Ačiū. E, dar kas nors norėtų pakomentuoti, pateikti pastabų? Jeigu ne, tada aš norėčiau paprašyti, kad e, pranešėjas trumpai atsakytų į išgirtas pastabas. Taigi, euh, d'abord, euh, je voudrais euh, rassurer un peu Ačiū, panė Virminkė. Aš klausiausi mm, labai įdėmiai savo kolego ir dabar norėčiau mm, atsiliepti į Austrijos kolegos e, pastabą. Žinoma, teisinga, kad e, tokius pažangius projektus reikia, verti, e, reikia remti, net jeigu jie yra parengti mažesnių įmonių. Tačiau bet kokiu atveju mes norime į aukšto lygio projektus koncentruotis. Tai būtent teritorinis aspektas, racionalizavimo aspektas, partnerystės aspektas čia yra labai svarbus. Ir tada palaipsniui mes galime e, įvesti į mūsų programas tam tikrus į rezultatus orientuotus projektus. Tačiau bet kokiu atveju, e, ačiū Jums už pateiktas pastabas. Ačiū. Pone Kadek. Dabar 13 mūsų darbo tvarkės klausimas, kiti klausimai. Taigi, ponas Valdis Arojus, kažką norėtų pasakyti. Man labai įdomu, kokia yra Belgijos, e, kaip ir minkaujančios šalies, darbo atvarkė šioje srityje. Nes e, labai sunku dabar kažką nagrinėti, jeigu mes neturime jokios informacijos. Galbūt mes galėtume gauti tokią informaciją e, dėl miestų, dėl sanglaudos, dėl mokslinių tyrimų, srities. Ar turi, yra tokia programa? E, gerai, tai mes atsiūsime e, tokią programą e, parlamento nariams. Prieš baigdamas savo mm, posėdį, aš norėčiau pranešti, kad, kad yra tam tikras pakeitimas su dešimtu mūsų dabar tokias punktus susijęs. Čia kalbant apie mm, gal, galtinius pakeitimus, pakeitimai gali būti tiktimi iki birželio 28 dienos. E, galutinė, galutinis terminas. Vietoj, e, vietoj 28 birželio e, bus 29 birželio diena. Ar sutinkate? Niekas neprieštarauja, todėl norėčiau padėkoti už jūsų bendradarbiavimą. Ačiū ir viso gero. Uh, norėčiau Jums kažką pasakyti? Prašome, jums žodis. Aš tiesą sakant, norėjau tik tai atsisveikinti čia Ispanijos kaip pirmininkančio šalies vardu. Aš norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą su regija komitetu. Tai buvo labai įdomus darbas ir norėčiau ypač padėkoti ponė pirmininkiai, ponė Hübner ir visiems E, frakcijų atstovams ir jūs tikrai mums labai padėjote, siekiant pažangos šiuose srityse. Ir norėjau taip pat e, e, padėkoti, kad prisidėjote prie visų darbų, kuriuos atliko Ispanija kaip pirmininkaujantį šalis. Manau, kad ir ateityje bendradarbiausime. O aš dėkoju Jums komiteto vardu.